signavimų skirtų ES išorės veiksmams. Du, praneš, du bendri pranešėjai, pir, pirmoji yra ponia Eva Žuly. Pone pirmininkė, pone komisarė, pone ministrė, gerbiami kolegos. Naujiena, e, kuri buvo pakankamai liūdna, buvo nepastebėta pasaulio maisto programa pareiškia, kad reikės 20 procentų sumažinti maisto davinių kiekį Sirijoje dėl to, kad trūksta finansavimo. Už tų buhalterijos eilučių štai kokios yra konkrečios žmogiškos dramatiškos pasiekmes, kai trūksta lėšų. Taip, ES ir valstybių narių biudžetas patiria didžiulį spaudimą. Taip, ES piliečiai patiria krizės pasiekmes ir griežto taupimo priemonių pasiekmes, kurias e, taiko jų šalių vyriausybės. Tačiau e, būtina neužmiršti, kad ES turi finansuoti ir humanitarinę pagalbą, tad piliečiai turi būti e, solidarūs. Valstybės narės turi išgirsti piliečius. Turime toliau finansuoti veiksmus labiausiai nuo skurdo ir katastrofų nukentėjusiose zonose - Sirija, Sudanas, Centrinė Afrikos Respublika, tų krizių humanitarnių vis daugiau. Kaip suprasti tai, jog ES, kur yra didžiausia donorė, e, tiesiog bejėgiškai žiūri į tai, kaip humanitarnės ir tie sukaupta patirtis nyksta, o tuo tarpu jie yra plačiai pripažinta pasaulyje. Kaip sutikti su tuo, kad nepaisant e, tų perspėjimų buvo primtas sumažintas ES biudžetas. Turėsime mažinti savo solidarumo veiksmus. Ir mūsų kaimynams tai būtų baisus signalas. Tai reikštų, kad Europa vėl susitelks pati prie savęs ir liks abejinga likusiai pasaulio daliai. Solidarumas Europoje yra be abejo svarbus dalykas, tačiau už mūsų sienų taip pat turime likti solidarus. Tai nėra tuš, tušti žodžiai. E, mes turime bendrų tikslų, bendrų projektų, neturėtume jų atsisakyti. Juolab, kad jie dabar e, yra svarbesnė nu, ne, negu kada nors anksčiau. Valstybės narės turėtų priimti taisomą į biudžetą kuo greičiau. Kai kurios valstybės narės turėtų imtis drąsos žingsnių. Mūsų partneris Izraelis kažkelintą kartą E, pietų Jordanijoje pridaro rūpešių, nugriaudamas tai, kas buvo pastatyta už mūsų pinigus, turime reaguoti, nes tie griovimai negali likti be pasiekmių. E, mes palaikome santykius su Izraeliu, bet turime žvelgti toliau. Žinome, kad ES dalyvauja taikos dėrybose, tačiau būtina pasmerkti tą nepriimtiną humanitarnės teisės, tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimą. Čia pirmiausia, Izraelį būtina priversti atlyginti žalą. Ne tik e, balandžio 8 dieną padarytą žalą, bet ir tą 30 milijonų eurų uh, už tuos griovimus, nes ES finansuoti projektai buvo tiesiog sunaikinti. Ta, Ta suma siekia laikotarp nuo 2003 iki 2011 metų. 30 milijonų eurų nu tai nėra šiaip savo menkniekis. Tai yra tokia suma, kurią teikė gruodžio mėnesį ES tam, kad būtų galima susiprinti šulinių tinklą Sirijoje, kad nukentėjusiai galėtų turėti vandens. 30 milijonų eurų tai yra ta suma, kurios kas mėnesį reikia E, padėti sirams įsikurti kaimyninėse šalise. 30 milijonų eurų tai yra humanitarnės pagalbos suma e, Afganistane 2013 metais. Taigi solidarumas, atsakomybė, tvirtumas, štai ko laukčiau iš kai kurių valstybių narių. Ačiū, poniai Žoliai, sako pirmininkė, o dabar suteikti žodį ponui Alenle Masur, tai yra kitas pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Žuoly puikiai pasakė, kokios dramatiškos pasiekmes yra mokėjimo signavimo trūkumo, ypač turint omenyje pagalbą maisto produktais ir vystamą į bendradarbiavimą su valstybėmis partnerėmis. Deja, jeigu ši problema tampa tokia rimta problema, tragiška problema ir reikalaujančia greito sprendimo problema, tai e, tuo pačiu ta problema pasireiškia ir visų Europos politikų kontekste. 2012 metų rūdienį mes pirmą kartą konstatavome, jog susidaro mokėjimo signavimų krizė. Todėl, kad 2012 e, metų biudžetas baigėsi su nedideliu deficitu ir buvo susidariusi tam tikra suma 12 metais nesumokėtų lėšų, kurios turėjo paskui būti perkeltos į 13 metus ir 11 milijardų mokėjimų asignavimų suma susidarė 13 metais. Tad tiek truko mokėjimo, tiksliau iš viso truko 23 milijardų e, eurų. Ir e, kaip dabar matome, metų viduryje mums tikrai pritrūks pinigų. Aišku, yra apie 700 milijardų eurų, kuriuos būtų galima panaudoti 14 metais. Biudžeto komitetas labai rimtai į tai žiūri. Mes esame atlikę kelis e, auditus kartu su Europos komisija ir su, su, su ponė Georgieva. Ir e, bandėme išsiaiškinti, kaip galime patenkinti pačius rimčiausius vystamo bendradarbiavimo poreikius, teikdami skubę kabalbą. Tačiau tie pinigai būtų iš tokių biudžeto eilučių, kuriuose tikrai pritruks pinigų iki metų pabaigos. Tai reiškia, kad turėsime e, galvoti apie tų lėšų e, panaudojimą iš kitų eilučių, kur, lėšų ne, kur lėšos nebus panaudotos iki galo ir kurių liks. E, Tačiau tai bus įmanoma tik tai tuo met, jeigu taryba pripažins, jog reikia papildomo biudžeto iki ateinančio rudens, galbūt ponas Limandovskis galėtų pateikti patikslinančią informaciją to klausimu. Tačiau paaiškės, jog parlamentas maždaug keturių mėnesių laikotarpių negalės e, balsuoti dėl papildomo biudžeto. Mes galėsime spręsti tik einamosius klausimus. Tad turėsime palikti viską taip, kaip yra ir baigdamas savo kadenciją parlamentas palieka ES galimybę finansuoti savo politiką, pačius skubiausius dalykus, remiantis 14 metų biudžetu. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū ponai Lemasūrui. Dabar e, ponas Kurkulas tarybos vardu. Taryba. Ačiū ponė pirmininkė. Taryba puikiai suvokia, kokios yra E, mokėjimų trūkumų problemos, kai kalbame apie išorės pagalbą, kurią tik Europos Sąjunga. Pone Žolį ir ponas Lamasur kalbėjo apie tos problemas, apie tai kalbėjo taip pat ir e, atitinkamas komitetas, Europos parlamentas, taryba ir komisija jau turėjo progą aptarti šį klausimą biudžeto triologe, kuris vyko balandžio antrą dieną. Šis sustikimas e, leido išsiaiškinti, kokiais būdais galima išspręsti finansinės programas, kurios nurodė Europos komisija. Europos komisija gali pateikti pradinį atsakymą iškilusią problemą susijusią su mokėjimo signavimais ir su humanitarinė pagalba bei žmogaus teisų ir demokratijos priemonė. E, buvo pateikti atitinkami siūlymai. Taryba E, mano, kad tie siūlymai dėl lėšų perkelimo turėtų būti gyveninti kuo greičiau. Man malonu šiandien jūs informuoti, kad e, šios savaitės pradžioje pirmadienį susirinko Žemės ūkio žuvininkystės taryba ir buvo priimta pozicija perkelti lėšas į tas biudžeto eilutes, kur jaučiamas didžiausias jų poreikis. Tai būtų papildomi E, papildomas finansavimas ir jeigu pas jis pasirodytų nepakankamas, tai tuomet Europos komisija turės teikti kitus siūlymus tam, kad būtų galima mokėjimo signavimus padidinti. O jeigu ir to nepakaktų, galbūt reikėtų sudaryti taisomai biudžetą. Norėčiau pasakyti, kad taryba e, visapusiai laikysis numatytų formuluočių e, dėl mokėjimo padidinimu, ką sutarė mūsų trys institucijos pernai. Ir tai bus susijęs su 2014 metų biudžetu. Taryba turėtų veikti kuo greičiau, pateikti reikiamus e, prašymus ir reikėtų, kad tos nuostatos būtų įtrauktos į finansinio reglamento atitinkamus skyrius. E, biudžetas turėtų būti parengtas kuo greičiau, kad būtų galima išvengti mokėjimų asignavimų trūkumų. Tuo pat metu mes suprantame, kad dabar mes negalime jau dabar e, vertinti to, kokios pozicijos laikysis taryba dėl lėšų perkelimo. Tad norėčiau tarti keletą žodžių dėl paramos paketo Ukrainai kuris irgi yra svarbus dalykas ir apie kurį plačiai kalbama žiniasklaidoje. Taryba yra pasirengusi teikti paramą Ukrainos žmonėms, Ukrainos vyriausybei, kuri deda pastangą stabilizuoti šalį ir imtis reformų. Taryba sveikina tą pagalbos paketą, kurį pateikė komisija ir yra įsipareigojusi padaryti viską, kad tas paketas būtų įgyvendintas. Mes suprantame, kad tai gali sukelti papildomos įtampos, kalbant apie mokėjimo asignavimus šiame biudžete šiemet. Biudžeto trilogo metu, balandžio antrą dieną, mes turime progą tarp visų trijų institucijų šiuo klausimu pasikeisti nuomonėmis. Europos komisija jau pasiūlė pirmą priemonių rinkinį problemai spręsti, o taryba pažadėjo reaguoti kuo greičiau. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, norėčiau užbaigdamas priminti, kad Europos komisija turi iniciatyvos galę. Tad būtent Europos komisija turi teikti visus reikalingus siūlymus dėl biudžeto perskirstimų ar dėl taisomojo biudžeto. Taryba savo ruoštu įsipareigoja kuo greičiau tos siūlymus išnagrinėti ir kuo greičiau pasiekti bendros pozicijos šiais klausimais. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū ponui ministrui Kurkulas, dabar žodis komisarui Levantovskiai. Pone pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, biudžeto lėšų valdymas tiek nacionaliniu lygiu, tiek ES lygiu iš tikrųjų susijęs su tam tikrais trūkumais su sisteminiu e, biudžeto lėšų nepakankumu, e, remiantis vėlgi atsižvelgianti prognozes, e, kurios buvo daromos 12, 13 metais ir 14 metais. Tad mes laikomės tokio dvi lypio, dviejų žingsnių požiūrio dėl būtent biudžeto įvykdymo ir reikalaujam iš valstybių narių net ir šito sunkmečio sąlygomis ir toliau mokėti sąskaitas. 2014 bus sunkus keletų frontų, nes, kaip jau buvo paminėta, mokėjimai e, mažesnio lygio negu buvo tikėtasi praeisiais metais. Tad aišku, bus trūkumų, turiu galvoje visose biudžeto vietose, ne vien tik tai to eilutėje, kur minima ES humanitarinė pagalba. Antai iš praėjusių metų sanglaudos e, srityje trūksta lėšų ir tai kelia tikrai susirūpinimą, kalbant apie mm, biudžeto vykdymą šiais metais. O dabar grįšiu prie pono Lamasūro ir Žolį klausimo. Taip, mes iš tikrųjų turim veikti, turiu galvoje išorės e, humanitarinę pagalbą, bet turim kitą vertus ir priemonių, jų suteikia mums sutartis, suteikia reglame, finansinis reglamentas. Tad bendras mokėjimų lygis e, e, bus e, užtikrintas, jeigu komisija panaudos lankstumo mechanizmą, kuris dabar numatomas e, daugiametės finansinės perspektyvos reglamente. Ir komisija iš tikrųjų tą ketina daryti, pasinaudoti visom priemonėm, kurios numatytos uh, dabartiniam reglamente. Ta mes darėm 12 metais. Tada mes e, sumobilizavom dar papildomą 54 procentų didesnę pagalbą humanitariniai pagalbai. Tad prireikus mes tą patį pakartosim ir dabar. Kokio, kokių priemonių ta, tam turim? Pirmiausia, stebėsena. Tačiau stebėsena tik tai užfiksuoji trūkumus. Kita yra e, atsargumo priemonės ir mes jau jų im, imamės. Antai du trečdaliai e, humanitariniai pagalbai susiję su tam tikrom konkrečiom priemonėm. Trečia priemonė tai e, biudžeto lėšų perskirstimas, lėšų perkelimas, kuris čia buvo minimas Tad čia, e, čia numatoma vėlgi lėšų perkelimo iš, iš įvairių e, fondų. Na ir dabar kai kurios programos, e, kai kurioms biudžeto eilutėms reikia mokėjimų, kad būtų metų pabaigoj, tačiau reikia užtikrinti, kad tų pinigų srautai būtų nuolat, tad mes turėsim rasti kompensaciją metų pabaigoj. Toliau, kita priemonė, ne, tiesiog skubos priemonių e, rezervas ir metų pabaigoj tada bendri tie lėšų perskirstimai, bet mes geriau žinosim antrąjį metų pusmetį, kokias lėšas bus galima perkelti ar perskirstyti numatyti. Ir dar viena priemonė tai taisomasis biudžetas, kuris bus daromas, dėl jo bus deram, deramas iš šių metų jau antroji pusė, tačiau tai nėra labai lanksti priemonė. Tokia yra biudžeto padėtis, o humanitarinės pagalbos atveju. Taip, sutinku su tuo, kas pasakyta klausimuose. Mes iš tikrųjų kalbam kartais apie gyvybių išsaugojimą ir tam reikia pasitelkti visas priemonės. Dėl Ukrainos. Taip, iš tikrųjų, čia kalbama apie veiksmų paspartinimą, papildomų lėšų telkimą, palygint su tom, kurios buvo sutartos 13-14 metais 11 milijardų. 1, 4, 4, tai yra dalis jų yra e, paskolų pavydalų, kita dalis e, kitais būdais. Tad mes tikrai dabar turėtume veikti kuo greičiau atsižvelgdami į tokius tikrai dramatiškus įvykius rytų Ukrainoje. Labai ačiū, pona, pone Levandovski. Dabar žodį suteiksiu frakcijų atstovams. Pirmiausia, ponui Bredai. Dvi minutės. Labai ačiū. Labai gerai, kad mes e, šiandien e, aptarinėjom ES išorės pagalbos e, finansavimo klausimus, nes iš ties reikia rasti sprendimą, nes nepamirškim, nuo rytojus mes jau nebesusitiksim iki vasaros. ES turi laikytis duotų įsipareigojimų ir kartu turėtų deramai sureaguoti į humanitarinės krizės. Paminėsiu šios problemos mastą, kai kalbam apie mokėjimų deficitą, kuris sudaro 400 milijonų eurų, tai yra vos ne pusė visų biudžeto lėšų. Pagal eko generalinį e, direktoratą iki vasaros reikės rasti nemenką sumą tam, kad tikrai būtų galima jau imtis e, veiksmų, veiksmų e, tiesiog tuose regionuose, kuriuos, kuriuos e, ištikusi ar ištiks krizė, įvairios krizės. Tad mokėjimų asignavimo problema paveikia ne vien tik tai išorės pagalbos eilutę, bet ir kitas biudžeto eilutės. Paminėsiu dar keletą labai svarbių faktorių. Humanitarinė pagalba e, tai trumpalaikis finansavimas projektų, kurių trukmė tiesiog keli mėnesiai. Ir proje, tuos projektus reikia dėkti, dėkti labai dažnai nedelsant tam, kad jie pasiteisintų. Turiu galvoje tokius atvejus, kai kalbam apie miškų gaisrus, žemės drebėjimus, potvinius. Na, o generalinis eko direktoratas uh, E, vien 13 metais padėjo e, šimtams tūkstančių e, gyventojų ir mes turim atsižvelgti dabar į padėtį Sirijoje, Pietų Sudane, Centrinėje Afrikos Respublikoje ir dabartinius įvykius Ukrainoje. Antai paskutinė, paskut, paskutinė nuomonės apklausa parodė, kad ES piliečiai labiausia mato Europą būtent, e, būtent humanitarinės pagalbos e, dėka. Ačiū, ponas. Farm. Dėkoju. ES dalyvauja daugelį humanitarinių misijų visame pasaulyje, Filipinuose, Sirijoje ir taip toliau. Na, iš tikrųjų, kairė kartais nežino, ką daro dešinė. E, prisimti ES įsipareigojimai gali kartais būti neįgyvendinti dėl to, kad trūksta mokėjimo signavimų. Ir tai reikštų, kad sumažės komisijos teikiama pagalba labai Dažnai mes kalbame apie gyvybės ir mirties klausimus, kai tenka teikti pagalbą. Jeigu mes kalbame apie turimų lėšų perskirsimą biudžete, tai yra vienas dalykas, bet to nepakaks, nes visa tai bus paskirta iš tų biudžetų eilučių, kurios irgi gali pritrūkti lėšų. Deficitas gali tapti toks pat, kaip dabar humanitarniai pagalbai. Tad būtina, kad pažadų savo ištesėtume, kad imtumės tam priemonių būtina taip pat padėti ir tokiom šalims kaip Ukraina. Tad mums reikia turėti reikiamų pinigų. Komisarė Georgieva jau kreipėsi į mus, sakydama, kad situacija yra tikrai labai rimta. Tiesiog prieš prisimdami naujus įsipareigojimus turime turėti papildomai išteklių, nes priešingų atveju tušiai gestikuliuosim ir nieko konkretaus nenuveiksime. E, būtina, kad ES naudotis priemonė taikai ir stabilumui stiprinti. E, čia irgi deficitas lėšų yra didžiulis. Tad kaip galima pažadėti naują pagalbą, naujus kažkokius veiksmus, jeigu dėja mūsų pagalba lieka tik žodinio, o realiai pagalbai lėšų nebelieka. E, naujiems pagalbos projektams reikalingos papildomos lėšos. Kaip dabar su pagalba Ukrainai galime pamatyti, kad mūsų atsakymas turėtų būti labai aiškus. Pone komisarė Georgieva kalbėjo apie aiškius labai poreikius. Mes turime turėti lėšų tam tikros e, pagalbos veiksmams ES viduje ir išorėje, bet regis tam ne visada esam pasiruošę. Kolega Gerins, prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Šioje diskusijoje kalbame apie tokias e, krizės ir tai yra tam tikras indikatorius. Situacija, kuri susidarė Centrinės Afrikos Respublikoje, Sudane, nepamirštant ir Sirijos, yra rimta ir ES siekdama spręsti tos klausimus turi skirti daugiau lėšų, tačiau tos lėšos, kurių, kurių reikia, nėra tokios jau, jau, jau ir didelės. 250 milijonų iki metų pabaigos, tai yra papildomos lėšos, kurių e, reikės e, humanitariniams veiksmams. Parlamentas yra pasirengęs suvaidinti savo vaidmenį ir prisimti savo atsakomybę. Ir e, biudžeto komitetas tą ir padarė dėl 150 milijonų sumos. Aš tikiuosi, kad mes e, sugebėsime įtikinti valstybės narės, kurios vis dar dėlse e, E, dėl 400 milijonų eurų skirimo, kurie yra būtini, e, sprendžiant skubos tvarka iškilusias problemas. Mes labai sunkiai galime katastrofą aukoms paaiškinti, kad dėl kažkokių biudžetinių ginčių mes e, negalime prisidėti prie šių humanitarinių problemų sprendimo, o humanitarinės problemos tik tai rimtėja. Manau, kad e, humanitarinė pagalba yra tikrai toks dalykas, kurio svarba visi supranta. Ir paprasčiausiai čia kalba sukasi apie paprastą lėšų skirimą humanitariniams tikslams ir čia galima panaudoti tokias priemonės, kurios susijusios su e, tarptautiniu solidarumu. Tačiau toms priemonėms, aišku, neskiriama pakankamai lėšų, o dažnai uh, skiriama vienam, atimant lėšas iš, iš kito. Dėkuoju. Dabar kolega Butikofer. Dėkuoju, pane pirmininkė, pane komisijos nary, mėly kolegos. Labai džiaugiuosi, kad e, AFET komiteto vardu esu pranešėjęs dėl stabilumo priemonės. Mes e, šiandien diskutuojame apie humanitarinę pagalbą ir žinome, kokios iškyla šiame kontekste problemos. Žinome, kad lėšų yra nepakankamai. Žinome taip pat, kad tos lėšos yra simbolinės. 58 milijonų eurų dar mums trūksta iki metų pabaigos. Tuo tarpu mes kalbam apie labai svarbius projektus, tokius kaip Ukraina, Irakas, Gaza, Sirija, Sierra Leone, Sudanas e, ir e, Centrinės Afrikos Respublika. Tai yra labai svarbus ES projektai, ES kompetencija susijusi su tų projektų esme ir čia kalba sukasi apie pilietinę konfliktų dimenciją. Mes apsijuoksime, jeigu nesugebėsime skirti reikiamų lėšų, pabrėžiu. Tai čia mes nekalbame apie konkuravimą, kas suteiks daugiau humanitarinės pagalbos. Humanitarinė pagalba taps dar aktualesnių klausimų, jeigu mes nesugebėsime spręsti šitų problemų. Pone Ašton pabrėžė šios problemos rimtumą. Pone komisijos nary Levandovskai, aš prašau e, jūsų padaryti viską, kad stabilumo ir taikos priemoniai būtų skirta, skirtos reikiamos lėšos. Dėkuoju ponė Butikov ir ponė Suso. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponė, ponės komisijos narys Levandovski, ką tik tai sakė, jog biudžeto išteklių trūkumas ES ir valstybėse narėse yra e, realybė, kurios negalime pakeisti. Aš manau, kad politikoje viską galima pakeisti. Čia yra pasirinkimo klausimas, pozicijos klausimas. Parlamentas ir taryba priėmė tam tikrų sprendimų, kurie turėjo e, E, apgailėtinų pasiekmių, be kita ko ir humanitarinės pagalbos ryčiai. Norėčiau, kad e, suprastume tuos, kuriems labai reikia mūsų pagalbos. Humanitarinė pagalba, humanitarinis pagalbos finansavimas yra sumažintas iki minimumo. ypač kalbant apie saugumo užtikrinimą. Jungtinių tautų atstovai mums sakė, kad padėtis yra katastrofiška pabėgėlių e, prieimimo gelbėjimo srityje. Jeigu ES kai kurios valstybės narės vykdytų šiek tiek kitokią užsienio politiką, tai tuomet galbūt mums neiškiltų tiek problemų šioje srityje. Dėkuoju, panas Kortės Lastra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mums sakoma, jog trūksta 150 milijonų eurų, tačiau turime pasakyti štai, ką pastaraisiais mėnesiais mes sakome tūkstančiams žmonių, kad jie nepiktų ant mūsų, tuo tarpu tie žmonės, neturi nei kur gyventi, neturi nei vaistų, nei vandens, nieko, jokios humanitarinės pagalbos negauna. Mes galime dabar įvardinti tuos, dėl kurių kalties taip yra. Tai yra 28 valstybių narių vadovai kurie posėdžiauja valstybių vadovų posėdžiuose. Parlamentas negali taikytis su tuo, jog yra išrašinėjami čekiai, tačiau e, pagal tos čekius nemokamos jokios lėšos, jokie pinigai. Virš 400 milijonų galų galia mums e, truks. Ir mes čia žaidžiame su be galo rimtais dalykais. Parlamentas negali satau leisti. Dėkuoju ponui Kortus Lestra, ponas Kašman. Difficult times in the European Union, but the Mes ir toliau susidurėm su sunkais laikais ES, tačiau neturėtų dėl to kentėti skurdžiausi žmonės. Yra juk to, finansinių e, priemonių, tokios kaip Europos demokratijos, žmog, žmog, žmog, žmog, žmogaus teisų gynimo e, priemonė. E, Bet iš tikrųjų, kaip, ar, ar galim rimtai kalbėti apie savo vertybės, jeigu mes e, tiesiog nusigrėžiam nuo tų, kuriems labiausia reikia e, pagalbos ir ką šiuo atveju, e, kokią žinę pas, pasiunčia 28 ES valstybės, Sirijos pabėgėliai, pagalba jiems. Tad iš tikrųjų e, žmogu, žmogaus teisų e, šiaip jau e, gynimas pasidarė esminis dalykas mūsų laikais. Ir iš tikrųjų mes turėtume pasiremti, paremti šitą priemonę. Pone pirmininkė, po 15 metų darbo šiuose rūmuose, tai mano paskutinė kalba ir sakau mane išrinkusiems, ačiū už tai, kad jūs man e, tiesiog suteikėt, suteikėt progą kalbėti tarp, tarp nebilių. Europa, ši Europa yra tokia, kurią reikia e, saugoti, ginti nes jos šaknis tai e, lygybė, teisingumas, žmogaus teisės. Ačiū, ponė Kašmanai, ačiū už tai, kad jūs dirbot kartu tuos visus metus. Dabar atėjo laikas spontaniš, spontaniškiams pasisakymams ir po to tada kreips, ir kreipiuosi į pirmiausia poną Levandovskį. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, mes susidurėm su biudžeto e, lėšų trūkumais. 2014 metai bus sunkus, nes 9 e, milijardais eurų mažiau palyginti su biudžetu įvykdytų 12, 13 metais. Tad mums reikia gero biudžeto lėšų valdymo ir gero poreikių, poreikių nustatymo. Tad e, mes turėtume ištirti visas turimas e, galimybės, kurių teikia finansų reglamentas, e, kiti reglamentai, turim pasinaudoti lėšų perkelimų, lėšų perskirstimų, bet humanita, humanitarinės pagalbos atveju, tai galima skirti lėšas tais atvejais, kai kalbama apie tam tikrų reikalavimų E, patenkinimą. Taip, mes iš tikrųjų kalbam apie gyvybių išsaugojimą ir aš tikrai dėsiu pastangas, kad e, būtų užtikrinta lėšų ir tais klausimais dirbs jau naujos kadencijos parlamentas. Ačiū, ponė komisijos nary, dabar ponas Kurkulas. Taryba mano, kad yra būtina laikytis ES įpareigojimų, pirmiausia, humanitarnės pagalbos srityje. Mes turime imtis reikiamų priemonių šioje srityje, turime atsižvelgti į daugiametę finansinę programą. Europos komisija, kaip jau girdėjome, turi tvarkyti ES biudžetą, e, e, kaip jis turi būti gyvendinamas, e, turi būti patvirtinta biudžeto atsakingų struktūrų, būtina. Uh, jeigu reikia, imtis priemonių, kad lėšus būtų perkeltos e, iš vienos biudžeto eilutės į kitą. Norėčiau pasakyti, kad taryba yra pasirengusi imtis visų finansinių priemonių, jeigu komisija pasiūlys tomis priemonėmis pasinaudoti. Kitaip tariant, e, mokėjimų ir įsipareigojimo signavimai įtraukti 2014 metų biudžetą, kurie bus, buvo patvirtintas lapkritį 2014 turi būti gairės Europos komisijai. Tuo pat metu, e, atsižvelgiant į biudžeto gairės, kurias atvirtino COFIN taryba vasario mėnesį šiemet, taryba tikisi, kad Europos komisija laikysis atsargaus požiūrio, kai teks įgyvendinti 2014 ES biudžetą. Jeigu atsiras papildomų poreikių ir paaiškėtų, kad vidinių lėšų perkelimų nepakaks, e, tai tuomet, kaip sakė komisaras, Europos komisija gali pateikti taisomą į biudžetą, e, biudžeto kompetentingoj institucijai. Taryba yra įsipareigojusi peržiūrėti tuos siūlymus ir kuo greičiau taisomą į biudžetą patvirtinti, jeigu tokio prireiktų. Taigi taryba analizuos e, mokėjimo signavimo trūkumo problemą, bus atliekamas lėšų perkelimas, įskaitant ir išorės pagalbos rytį, jeigu to prireiks. Dėkoju, ačiū ponui ministriui Kurkulas, o dabar kolegos leiskite tarti keletą žodžių graikiškai. Nes ko gero dar praeis šiek tiek laiko, kol atsiras naujas e, pirmininkaujantisis graikų kalba. Taigi norėčiau pasakyti, kad Man, kaip pirmininkui Martinesui, yra paskutinis kartas, kai pirmininkauju Europos parlamento sesijai. Džiaugiuosi, kad tai įvyko pirmininkaujant Graikijai Europos Sąjungoje. Norėčiau visiems padėkoti labai nuoširdžiai už puikų bendradarbiavimą. Jaučiu pasididžiavimą tuo, ką nuveikėme ir manau, kad visi turėtume didžiuotis tuo, ko nuveikėme. mums buvo suteikti įgaliojimai tuo labai sunkiu laikotarpiu. Būdama Graikė norėčiau padėkoti Jums už parodytą paramą ir solidarumą, e, kurią Europos parlamentas kur parodė Graikijos atžvilgių ir kitų šalių, kurios patyrė sunkumų atžvilgių tuo sunkiu laikotarpiu. Kaip sakė ponas Martinės Martin, Martinės, pirmininkavęs šioje tribūnoje prieš mane, mes išlipame iš Europos parlamento traukinio kitoje stotelėje, tačiau nepaliekame Europos traukinio. Priešingai, mes būsime pirmajame Europos traukinio vagone. Taigi dabar dėkoju Jums uždėmesi ir posėdžio pertrauką darome iki 18 valandos iki balsavimo.